Dabar noriu paskelbti, kad teisininkas, kuris atstovauja Lenkijos piliečiui, paprašė panaikinti imunitetą tam tikro piliečio. Ir tai tas klausimas yra perdotas Teisės reikalų komitetui. 2009 m. gruodžio 2 d.